Europos centrinio banko metinė ataskaita. Pranešimą rengė ponas Marijas, o aš sveikinu atvykus į mūsų posėdį Mario Draghi, Europos centrinio banko pirmininkę. Pirmininką. Sveikinu Ponius ir ponai, būčiau jums labai dėkingas, jeigu susėstumėte arba ramiai išeitumėte iš salės. Taigi pradėsime nuo pranešimo, notis, nuo pranešėjo kalbos, ponė Notis Marijas, žodis jums. Što, Σήμερα το Κοινοβούλιο. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Šiandieną Europos parlamentas užsiema labai svarbia užduotimi. Kalbame apie ES finansavimą, apie demokratinės kontrolės priemonių taikymą Europos centrinio banko atžvilgių, nes jo nepriklausomybė nereiškia visiško neatsiskaitomumo ir visiškos kontrolės nebuvimo. E, džiugu, kad Centrinio banko pirmininkas atvyko į Europos parlamentą e, parlamentą kaip piliečių atstovą. Per pastaruosius metus metinė e, Centrinio banko ataskaita būdavo aptarinėjama parlamente, išklausėme įvairių pasižadėjimų, ketinimų, pareiškimų, tačiau dabar jau kalbame labai konkrečiai apie, apie tai, kas yra nuveikta. Įkon komitetas ir įvairios frakcijos, jų nariai teikė pasiūlymų, kad būtų galima ataskaitoje pasiekti tų svarbiausių tikslų, į kuriuos esu atkreipęs dėmesį, labai svarbu uh, kad apsišlifuotų tie mm, aštrus kampai, bet vis dėlto džiugu, kad ataskaitoje yra tie pagrindiniai elementai. Svarbiausia, kad mes kaip parlamentas turėtumėm galimybę e, atlikti savo funkciją, kad čia nebūtų interesų konflikto. E, kad tarp Centrinio banko ir kitų europinių institucijų monetarnės politikos atžvilgių nebūtų susipriešinimo, ypač šiais sudėtingais laikais, kai labai svarbu prižiūrėti, atlikti stambių sisteminių bankų priežiūrą, juk vyksta valstybių narių skolų supirkinėjimas ir dėl šios priežasties labai svarbu, jog viena institucija atliek, atliktų priežiūros funkciją. Čia kalbu apie Teisingumo teismo svarbų sprendimą. E, e, tai yra 2013 metų e, sprendimą dėl kiekybinio skolos sumažinimo patvirtinto trijulės trejeto. Taigi, E, labai svarbu, kad e, šiuo atveju būtų pritaikyta ši priemonė. Ponas Dregi, nepamirškite, kad e, Europos viena iš pagrindinių problemų yra nedarbo lygis, ilgalaikio nedarbo lygis. Viena vertus žiūrime į bendruosius nedarbo lygmenis, kita vertus nedarbo dinamika, sakykime, Vokietijoje atotrukis yra didelis. O pažvelgus į griežtas taupimo problem, programas, tai jos jokių būdų net nešė tokios naudos, kokios tikėjomės, ypač užimtumo didinimui. Pagal reglamentą 472 patvirtintą 2013 metais būtina atlikti valstybės skolos auditą, kad būtų galima suprasti, iš ko ji sudaryta. Programa kiekybiniam skolos mažinimui yra labai ambicinga, tačiau matome, kad kai kurios lėšos, sakykime, e, yra, kai kurias lėšas teikia Graikijos centrinis bankas, pavyzdžiui. Tačiau tai net nešė naudos, nepadidėjo užimtumas, nepasiekta kitų tikslų. Taigi Kol kas atsakymas į e, finansų krizę buvo struktūrinės reformos, tačiau trūksta subalansuotumo socialinių priemonių prasme, e, palūkanų normos prasme, tai jokių būdų nedidina privačių investicijų. Savo ruoštų dėl tokios situacijos kenčia draudimo fondai, taigi dėl šios priežasties manytume, kad Europos E, indėlių e, garantijų sistema turėtų būti pakankamai griežta ir 2015 metais Europos centrinis bankas pritaikė tam tikras priemonės Graikijos ūkiui, atsirado kapitalo kontrolė, LA nutraukta. Taigi aš norėčiau padėkoti uh, E, kolegoms už tai, kad leido man pranešime palikti tuos svarbiausius elementus. Ačiū. Dabar kalbės Europos centrinio banko pirmininkas ponas Dragi. Prašau. Uh, pone pirmininkė, Europos parlamento pirmininkė, pone komisijos vicepirmininkė, gerami Europos parlamento nariai. Be abejonės, gyvename tokiu metu, kuomet išbandoma ES sanglauda. Daugelis iššūkius, su kuriais susidurėme, yra europinės kilmės ar net globalios. E, šie iššūkiai reikalauja griežto europinio atsako. Todėl aš esu dėkingas e, jums, kad esu vėl pas jūs, e, jūsų parlamente, kuris yra europinių diskusijų, europinių sprendimų poreikio simbolis. Šiandien aptarėm Europos centrinio banko 2014 metų ataskaitą. Tais metais valdančioji taryba patvirtino įvairias priemonės reaguodama į pinigų politikos perdavimo kanalo trūkumus ir į žemos infliacijos aplinką. Šie sprendimai reiškia du svarbiausio ECB palūkanų normų sumažinimus, buvo paskelbtas e, tikslinių ilgalaikių refinansavimo operacijų e, vykdymas ir e, taip pat supirkimai turtų paremtų vertinių popierių ir padengtų obligacijų. 2014 metais taip pat pradėjo veikti ir bendrasis priežiūros mechanizmas ir buvo užveiktas visapusiškas vertinimas. Bet vietoj to, kad žvelgčiau atgal, norėčiau pakalbėti apie iššūkius, kurie dar mūsų laukia. Pirmiausia, trumpai paaiškinsiu mūsų dabartinę politi pinigų politiką ir kodėl mes ją iš naujo įvertinsime e, per kovo mėnesio posėdį. Antra, norėčiau, norėčiau aptarti mūsų laukiančius ekonominius iššūkius ir ko reikia, kad juos su jais susidarotume. Aš puikiai suprantu, kad politikos kuriejų dėmesys e, šiuo metu nukreiptas, nukreiptas kitur. Bet noriu aiškiai pasakyti, ekonominė sėkmė e, yra taip pat e, sprendimų kitose srityse dalis. Todėl ekonomikos rizikos sušvelnėjimas nusipelna būti politinės darbo atvarkės pačiame viršuje. Maždaug prieš tris metus e, infliacija pradėjo nutolti nuo ECB vidutinio laikotarpio infliacijos tikslo, kuris yra mažiau, bet arti 2 procentų. Nuo 2013 metų spalio mėnesio infliacija buvo mažesnė už 1 procentą. 2015 metais SVKI infliacija eurozonoje buvo labai žema ar netgi neigiama. Ir e, ją įtaką darė žemos žaliavų kainos, o eurozonos metinė SVKI infliacija buvo vertinama 0,4 procentų šių metų sausio mėnesį. Lygiai grečiai šiai tendencijai mes nuolat turėjome peržiūrėti mūsų infliacijos prognozes. Nors 2015 metų pradžioje mūsų ekspertai prognozavo, kad infliacija sudarys 1,5 procento 2016 metais ir 1,8 procento 2017. Jau gruodžio mėnesį prognozė buvo tik tai 1 procentas šiais metais ir 1,6 procento 2017 metais. Ir tokiame fone ECB nusprendė gruodžio mėnesį imtis veiksmų ir vėl mūsų politinės politikos e, pozicijos vertinimas susideda iš dviejų dalių. Pirmiausia, mes pastebime, kad priemonės vykdomos nuo 14 metų vasaros buvo labai veiksmingos. E, monetarinis stimulas, kurį jos suteikė, leido palengvinti finansavimo sąlygas, stimuliavo kredito teikimą ir taip e, paremė eurozonos atsigavimą. Be tų priemonių eurozona būtų patyrusi visišką defliaciją praėjusiais metais ir kainos būtų mažėjusios netgi greičiau šiais metais. Augimas būtų buvęs ženkliai mažesnis. Antra, nors mūsų priemonės iš viso šiaip yra veiksmingos, jos vertinamos kaip nepakankamos, atsižvelgiant į pinigų stabilumo E, blogėjančias perspektyvas. Buvo konkreti rizika, kad e, nepadidinus kiekybinio stabilumo data, kuomet e, infliacija pasieks arti 2 procentų, būtų nutolusi dar toliau ir netitiktų vidutinio laikotarpio apibriešties, todėl mes nusprendėme rekalibruoti pinigų politikos poziciją. Mes sumažinome indėlių priemonės palūkanų normas iki minus 0,3 procentų išplėtėme, pra, pratėsime galtinę datą mėnesiams pirkimams iki 17 metų kovo, tuo pat metu išlaikant e, sąlygas e, infliacijos prognozėms. Ir pranešime, kad mes reinvestuosime gautas lėšas e, už pirktą turtą e, kaip galima ilgiau. Taip pat nusprendėme ir toliau tęsti pagrindinės refinansavimo ir trijų mėnesių refinansavimo operacijas kaip fiksuotų palūkanų normų e, konkurso procedūras su visišku paskirstimu, kiek tik reikės, bent jau iki paskutinio atsargų laikymo laikotarpio 17 metais. Nuo mūsų susitikimo, mūsų posėdžio gruodžio mėnesį sąlygos dar kartą pasikeitė. Kuklus e, eurozonos ekonomikos atsigavimas jau vyksta, jį e, labiausiai skatina vidaus paklausa. Tačiau neigiama rizika vėlgi padidėjo ir padidino netikrumą dėl kylančių rinkų ekonomiko augimo perspektyvų, finansinių ir žaliavų rinkų nestabilumo ir geopolitinės rizikos. Infliacijos dinamika taip pat yra daug silpnesnė negu tikėjomės gruodžio mėnesį. Ir nors paskutinė e, neigiamas infliacijos banga daugiausiai susijusių su smarkiai sumažėjomis naftos kainomis, silpnesnis negu tikėtas atlyginimų augimas kartu su mažėjančiais infliacijos lūkesčiais reikalauja atidžiai analizuoti tuos kanalus, e, per kuriuos netikėti poveikiai, poveikiai infliacijai gali ir toliau daryti įtaką infliacijai ir atlyginimams. Todėl per sausio mėnesį posėdį mes nusprendėme, kad bus būtina peržiūrėti ir galbūt persvarstyti pinigų politikos poziciją per kitą pinigų politikos posėdį kovo mėnesio pradžioje, kai mūsų ekspertų makroekonominės prognozės bus jau pateiktos. Pinigų politika veikia. ECB nori prisidėti iš savo pusės prie to, kad ekonomikos atsigavimas vyktų stabiliai. Tačiau yra pavojų. Ir jeigu tie pavojai materializuotųsi, tas kursas galėtų nukrypti. Todėl politikos iššūkiai yra keturi, keturialypiai. Jie susijęs su globalia aplinka, situacija finansinėje sistemoje, valstybių narių ekonominė ir fiskalinę politiką ir politinių netikrumų susijusius su Europos projektu. Pirmiausia, dėl pasaulinės aplinkos. Augimo prognozijas e, išsivyščiusiose ekonomikose pamažu gerėja, tačiau kylančių rinkų prognoz, e, perspektyvos yra, nėra tokios geros. Augimas yra žemas, e, kylančios rinkos susiduria su ekonominė ir finansinė rizika, kai kurios kenčia nuo struktūrinių trūkumų ir makroekonominių disbalansų, kitos turi pristaikyti prie e, žemų žaliavų kainų. Jos yra pažeidžiamos e, dėl to, jeigu rizikos e, pojūtis staigiai pasikeis ir gali sugriežtėti finansavimo sąlygos. Svarbiausias klausimas yra, kaip kylančios rinkos bus paveiktos griežtesnių finansavimų sąlygų ir kapitalo išplaukimo ir kokiu mastu tai turės e, neigiamą poveikį eurozonos užsienio paklausai. Ir todėl šiame fone e, siekimas užtikrinti eurozonos ekonomikos e, atsparumą yra labai svarbus. Antra, yra ir politikos iššūkių susijusių su mūsų finansų rinkomis. Eurozonos finansinė sistema patyrė keletą streso epizodų praėjusiu metu antroje pusėje. Tai yra žingsnis kad daug kas jau pasiekta e, įsteigus bankų sąjungai, e, kurios kūrimas dar nebaigtas. Kad mūsų finansinė sistema iš tikrųjų būtų sveika ir saugi, mums reikia eiti į priekį dviejose srityse, kurios viena kitą papildo. Viena vertus reikia užbaigti ir gyventinti tą darbą, kurį pradėjo, kurdami bendrai priežiūros mechanizmą ir bendrą bankų problemų sprendimo mechanizmą. E, kas yra bankų sąjungos pradiniai ramščiai. Tam reikia ir toliau dirbti reguliavimo srityje, suderinant priežiūros veiksmų taisyklės ir užtikrinant e, nuoseklų e, BRRD direktyvos taikymą. Kita vertus, mums reikia, reikia stiprinti bendrai bankų problemų sprendimo fondą kad būtų užtikrintas pasitikėjimas ir indėlių saugumu e, vienodai visose valstybės narėse. Tam ir turėjome sukurti Europos indėlių draudimo schemą. Rizikos e, mažinimas ir rizikos dalymosi priemonės yra tos pačio, to paties medalio dvi pusės ir jas reikia dėkti lygiai greičiai. Tai yra būtina siekiant apsaugoti Europos bankų sektoriaus stabilumą. Trečia, yra iššūkių susijusių su fiskalinė ir ekonominė politika valstybės narėse, kam reikia ryštingų veiksmų. Fiskalinė politika turėtų prisidėti prie ekonomikos atsigavimo. Tuo pat metu ji turi atitikti ir stabilumo ir augimo paktą. Tai yra svarbu, kad išlaikytume pasitikėjimą Europos fiskalinės pagrindais ir mūsų viešųjų finansų tvarumu. Be to, šalims naudinga būtų E, naudinga būtų fiskalinė politika, kuri būtų draugiškesnė augimui. Tam reikia veiksmingiau teikti viešos, viešojo sektoriaus paslaugas ir pereiti prie draugiškesnių augimui mokesčių sistemų. Tačiau ciklinis atsigavimas, kuris vyksta dabar eurozonoje, turi būti paremtas ir veiksmingos struktūrinės politikos. Ypač reikiantis veiksmų, gernant verslo aplinką, skaitant ir tinkamos viešos infrastruktūros teikimą. Tokie veiksmai yra gyvybiškai svarbus, didinant investicijų našumą, stiprinant darbo vietų kūrimą ir gernant darbo našumą. Jeigu reformos bus patikimos, gerai parinktos, gerai sukurtos, jų pozityvus poveikis bus pajustas greikiai, ypač atsižvelgiant į pinigų politikos paramą. Na ir ketvirta, yra politinio netikrumo, neiškumų dėl Europos projektų. Tai yra tiesa, kalbant plačiau apie Europos Sąjungą. Sprendimas, kuris susijėtų Junktinę karalystę tvirtai su Europos Sąjunga, tuo pat metu leidžiant Europos zonai toliau integruotis, padidintų pasitikėjimą. Ekonominės ir pinigų sąjungos architektūra dar nėra užbaigta konstrukcija. Piliečiai ir rinkos dažnai nėra tikri dėl mūsų pajėgumų kartu veikti, laikantis bendros atsakomybės dvasios. Mes turime įrodyti, kad jie klysta. Baigdamas norėčiau grįžti prie mūsų diskusijos temos. Tai yra jūsų rezoliucijos dėl mūsų 2014 metų ataskaitos. Noriu patikinti Jūs, kad mes šį dokumentą skaitome labai didžiai. Jis mums primena apie mūsų kaip viešos institucijos pareigą vykdyti mūsų darbą skaidriai ir atskaitingai. E, vykdomosios valdybos narių e, dienoraščių paskelbimas, kuris prasidės šį mėnesį, yra tik tai vienas iš tokių pavyzdžių. Na, o dabar aš lauksiu jūsų diskusijos. Ačiū uždėmesi. Dėkojame, ponė Dragi. Sveikinu Europos komisijos vicepirmininką Valdis Dombrovskis atvykus į mūsų posėdį ir dabar suteiksiu žodį jam. Prašau. Gerbiamas parlamento pirmininkė, gerbiamas e, Europos centrinio banko pirmininkė, garbėjai parlamento nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti e, ponui pranešėjui, ponui Marijas ir komiteto nariams už palaikymą. E, šis ECB e veiklos ekspost vertinimas, kurį atlieka parlamentas, yra labai svarbus demokratinės apskaitos elementas, tai prisideda prie ECB darbo veiksmingumo. Komisija pritarė parlamentui, jog ECB nepriklausomumas nustatytas sutartyse yra esminis elementas kainų stabilumui išsaugoti. Europos, e, eurozonos kainų politika yra išimtinė ECB kompetencija konkurenciją. Per pastaruosius metus banko pritaikytos priemonės, įskaitant ir, ir palūkanų normos mažinimą bei kitos ilgalaikės priemonės, e, padėjo sumažinti infliacijos apimtis. Taip pat, e, taip pat didino galimybę skolintis, sumažino finansinę fragmentaciją. Tai prisidėjo prie palaikymo ekonomikai, tai leido priartėti prie ACB tikslo, tai yra per vidutinį laikotarpį artima 2 procentams mm, infliacijos normą. Taigi tai prisideda prie atsigavimo mūsų ekonomikoje ir padeda sustiprinti kitų teigiamų veiksnių, tokių kaip naftos kainos dinamika, poveikį. Tai yra palanku Europos eksportuotojams. Be kita ko, geopolitinė įtampa E, didėja, tai pasakytina apie rytų kaiminystę ir situaciją prie mūsų sienų, tai sulėtina augimą rinkose, o visuotinis BVP e, mažėja, kaip ir buvo prognozuota. Taigi taip, trumpai galėčiau pristatyti mūsų ekonominį vertinimą, kuris išplaukė iš žiemos ekonominio vertinimo. Europos komisija visiškai pritarė parlamentui, jog negalime priklausyti vien tik tai nuo ekonominės politikos, reikia išnaudoti visus augimo potencialo veiksnius. Svarbu, kad ir valstybės narės vykdytų reikiamas struktūrinės reformas E, struktūrinė, monetarinė ir finansinė politika turėtų būti nuoseklios, palankios augimui, skatinančios paklausą. Tai yra remiančios mūsų ekonomiką. Fiskalinė prasme, korekcijos, deficitui mažinti ir skolos lygmenį stabilizuoti buvo palankios, tačiau valstybėse narėse ir toliau kyla fiskalinių problemų tai reikalauja diferencijuoti fiskalinio prisitaikymo mechanizmus. Mes kviečiame vykdyti šiuos mechanizmus per augimo ir stabilumo e, pakto priemonės, per struktūrinės reformas e, reformas produktų, paslaugų ir rinkų srityje. Tai vėlgi prisidėtų prie produktivumo, konkurencingumo, geresnių sąlygų verslui ir bendros aplinkos. Investicijų skatinimas išlieka komisijos prioritetu. Europai skirtas investicijų planas padėtų uh, pasinaudoti mums palankiomis pasaulinėmis tendencijomis, leistų atitinkamai formuoti mūsų politiką. Remiame strateginių investicijų iniciatyvą, kuri yra viena iš pagrindinių priemonių šioje srityje siekiant atsižvelgti investicijų poreikį Europoje. Nuo sausio pradžios jau turime reikiamas priemonės, taigi iniciatyvą bus galima pradėti gyvendinti kad užtikrintume verslą ir investicijas, kad mes pasieksime investicijų skaitinio tikslo per numatytą laikotarpį, taip pat pritarėme ir dėl kapitalo rinkų. Mūsų tikslas diversifikuoti finansavimo šaltinius, skatinti investicijas tarptautinių lygmenių, remti smulkų ir vidutinį verslą. Kapitalo rinkų veiksmų planas šiuo atveju yra vienas iš pagrindinių tikslų. Taigi tikime, kad parlamentas mums padės, ypač e, laukiant tolimesnių teisėjų kuros iniciatyvų. Taip pat pritarėme parlamentui, kad turime būti atidus rizikos veiksniams finansinėse sistemose ir sekti situaciją rinkose. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai nariai, baigdamas noriu akcentuoti, kad daug bendro išvelgiu tarp jūsų pozicijos ir komisijos pozicijos. Taigi tikime, kad jūs mus visapusiškai remsite, e, kai mes sieksime sukurti pagrindus augančiai klestinčiai Europai. Labai dėkoju uždėmesi, tikiuosi vaisingo bendradarbiavimo. Ačiū. Grazie, komisarė Dombrovskis. E, buongiorno. Dėkojame, komisarė Dombrovski. Labadiena, kolegos ir kolegės sveikinu taip pat ir ECB pirmininką Mariją Dragį. Dabar frakcijų vardu pirmasis kalbės ponas Van Dekenlere. Pusantros minutės. Pirmininkė Dragį. Na, nebuvo lengva parengti tą pranešimą. Jau diskusijos parodė, kad jūsų vykdoma pinigų politika yra labai aštri tema. Jūs esate vadinamas įvairiais epitetais ir Super Mario ir dar koks nors kitoks Mario. Bet žinoma, mes visi suinteresuoti stabilę Europos ekonomiką ir mes labiau norėtume pasitikėti Europos centrinių bankų ir jo mandato nepriklausomumu. Todėl Mes kreipiamės ir į nacionalinių valstybių atitinkamas ministerijas ir ministrus, kad nesikištų Europos centrinio banko veiklą. Vis dėlto Europos centrinio banko pasitikėjimas yra labai svarbus ES finansų politikos variklis. Yra ir teigiamų, ir neigiamų kiekybinio skolos mažinimo pusių bet reikia pasakyti, kad labiausiai vis dėlto nukentėjo smulkus e, taupytojai, o didžiai, didieji koncernai uždirbo daug pinigų. Tokia yra visuotinė nuomonė, tai žinoma nėra taip vienareikšmiška, kaip tai yra pateikiama. Žinome, kad e, palūkanos nekilnojamam turtui yra mažos ir tuo kai kas dabar gali tikrai labai gerai pasinaudoti. Juk tikrai yra teigiamų dalykų dabartinėje finansų ir pinigų politikoje. Aš manau, kad nesikišti, o to reikalauja daug kolegų, nėra labai geras dalykas, dėl to, kad mes rizikuojame labai daug kuo. Ačiū. Dėkuoju socialdemokratų frakcijos vardu. Toliau kalbės kolega Mavrydės. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. norėtume pasveikinti pranešėją, parengus tą pranešimą, nors politiškai mūsų nuomonės ne visuomet sutapdavo. Sveiki atvykę, ponė Dragi, į mūsų plenarinį posėdį. Mes visuomet džiaugiamės matydami jūs atvykus į parlamentą. Mes e, tokiu būdu jaučiame, kad jūs priimate savo tokį demokratinį įsipareigojimą e, vykdyti pinigų politiką. Jūsų kiekybinio skolos mažinimo programa tikrai prisidėjo prie padėties stabilizavimo. Visgi iš kitos pusės reikia konstatuoti, kad eurozona nėra stabili. Vis dar yra tokias rytis, kurioje socialiniai neligumai yra labai dėli, daug visuomenės grupių negali pasinaudoti jūsų politikos privalumais. Taigi mes dabar dar kartą norime pabrėžti, kad reikia kovoti su ES įsivyravusiu ne, ne, įsivyravusiais neligumais. Kai kurios šalis turi didelį perviršį, o kitos šalis turi didelį deficitą. Taigi, ką Jūs apie tai manote? Kitas dalykas - finansų rinkų susiskaldimas yra labai svarbi euro, eurozonos problema. Smulkios ir vidutinės įmonės finansuoti savo verslą lyginant su stambiomis įmonės, gali tik tai labai prastomis sąlygomis, ypač tose valstybėse, kuriuose krizė buvo labai smarki. Ką galite apie tai pasakyti? Aš noriu sužinoti, kaip jūs įsivaizduojate, kaip galima mažų palūkanų kreditus padaryti prieinamus ir smulkioms vidutinėms įmonėms. Dar pakalbėkite ir apie savo uždavinius ir savo principus. Kai kurie bankai ne, ne, nesilaiko tų bendrų principų. Ką Jūs apie tai manote? Na ir pabaigai dar dvi pastabos. Reikia, kad būtų sudarytos geresnės ir daugiau galimybių imti kreditus. Turėtų būti sukurti mechanizmai panašus į tuos, kurie veikia Ispanijoje ar Airijoje. Kitas dalykas indėlių apsauga. Ką ketinate daryti su tomis valstybėmis, kurios nesilaiko jūsų rekomendacijų apsaugoti e, indėlius ir pačios imasi kažkokių tai reformų? Koju dabar ponas Ožok, ECR frakcijos vardu. Dėkoju, pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė, kolegos, Pranešime žvelgiama į ECB veiklą, e, pasigirsta ir kritinių vertinimų banko veiklos atžvilgių. Mums reikalingos ilgalaikės priemonės padėsiančios Europos ekonomikai atsigauti. Savaime suprantama, turime skatinti realiąją ekonomiką visose 28 ES valstybėse narėse. E, jei jau ECB ėmėsi tokio uždavinio, tai jis privalo e, sugebėti išsaugoti tinkamas finansinės sąlygas, skatinti privačias ir viešasias investicijas visose valstybėse narėse. Tai turėtų būti prielaida augimui. Taip pat turėtumėm skatinti smulkų ir vidutinį verslą. Kalbant apie pranešimą banko metinės ataskaitos klausimų, tai čia išvelgiu vieną labai svarbų elementą, o būtent e, banko sprendimų nepriklausomumą bei bankų priežiūros funkciją. E, priežiūros monetarinės politikos atžvilgių. Turime užtikrinti, kad jokių būdų bankas atlikdama šią veiklą nesusidurtų su interesų konfliktu. Ačiū Alde grupės vardu, ponė Van Junhausen. Dvi minutės. Ačiū pirmininkė. E, norėčiau e, gerbiamai pirmininką poną Dragį ir vicepirmininką Dombrovskis pasveikinti kuo nuoširdžiausiai. E, šiandieną mūsų sesija prasidėjo nuo pono Marijas pranešimo. Dėkoju jam ir šešėliniams pranešimams. Pranešime parlamento vardu išreiškėte e, gilių nuogastavimų dėl 60 milijardų eurų e, injekcijos į ekonominį mūsų šalių gyvenimą. Kalbama apie kiekybinį skolos mažinimą. To nepakanka, reikia ekonominių reformų. Reikia stabilios biudžeto politikos. Jūs apie tai kalbate ir turbūt man pritarsite. E, turbūt pritarsite mano vertinimui, kad ne viskas juda reikiamą linkme. Kai kuriuose valstybėse darbo rinka paralyžiuota. Atrodo, kad perėjimas nuo kad, kad įsileimas į darbo rinką ne visada yra be trukdžių. Taip pat labai dažnai piliečiams keisti darbo vietas ir situacijų darbo rink, situacijos darbo rinkoje nepalengvina nedidelis infliacijos tempas. E, daug e, neigiamų veiksnių veikia darbo rinka. Taigi kyla pagristas klausimas, ar gerai tiek daug jėgų mesti kiekybiniam skolos mažinimui, nesuvokiant, kad pensijų fondų situacija nėra stabili, ekonomikos ūkio situacija apskritai nėra stabili. O taip sumažėjus naftos kainoms, infliacija santykinai nėra tokia jau maža. Taigi, ar e, verta pasilikti prie tokios kiekybinio e, skolos mažinimo mm, sumos? E, esama ir kitų politikos krypčių, sričių, kurios taip pat patiria spaudimą. Taigi negalima vien skolos mažinimui teikti tiek dėmesio, turbūt pusiausvyrą iškreipta. Ačiū. Ponas Mats. Pirmininkė, ponia Dragi, Jūs sakėte, kad darysite viską, ką reikia. Tai jūs mėginote su tą krizę užbaigti, tačiau jums nepavyko. Ir ponė Dragi, jūs pats paminėjote priežastis, dėl ko nepavyko. Dėl to, kad trūksta viešojo sektoriaus investicijų. Bankai išduoda paskolas, bet tik labai nedideliu mes, mastu. Ir kadangi nors palūkanos yra mažos, vis tiek kreditų nepakanka. Tai reiškia, kad pinigai tiesiog nepatenka į ekonomiką ir todėl jūs nepasiekite savo infliacijos tikslų. Financial, Financial Times jau šaiposi dėl to, kad siek, mūsų siektinas infliacijos tikslas yra nuo 0 iki 0,1 procento. Europos centrinis bankas jau grasino atimti eurą iš kai kurių šalių ir iš Airijos dėl to, kad ji nesutiko parduoti kažkokio tai banko. Tai korupcija, tai ne pinigų politika. Mat čia ir aklas mato, kad visos tos struktūrinės reformos yra niekam tikusios, kaip pasakė, čia yra tik tai Bilo Klintono frazių interpretacija. Tai taupimas, negi nematai, yra jis pasakęs. Aš manau, kad reikia imtis kuo greičiau struktūrinių reformų, kitaip euras apskritai sužlugs. Ačiū. Kolegos, čia kalbėjo, kalbėjo pasisakantį politinių frakcijų vardų, dabar e, e, kiti kalbėtojai. Pona Surtas, pone Dragi, komisarė, ačiū, kad atvykote pas mus, pone Dragi, Europos parlamentas labai dažnai sveikina ECB e taikomas priemonės, nors ir jos nekonvencinės pinigų politikos priemonės tam, kad būtų paremtas valstybių skolos programos, kad būtų užbaigta skolų krizė. Tačiau daugeliu atveju, ponė Dragė, vien kai, kai kalbame apie kiekybinį skatinimą, tos priemonės vėluoja ir nėra tinkamai parengtos. Taigi to nepakanka ir netrodo, kad tos priemonės turėtų reikalingą poveikį, kaip sakė anksčiau kalbėjusiai. Mums e, nerima kelia tai, kad naujoji programa iš tikrųjų nėra skirta realiai ekonomikai, ką mes atkreipėme dėmesį ne vieną kartą. Atrodo, kad kuriami spekuliaciniai burbulai, sukuriama vis daugiau neligybės, o nedaroma tai, ko reikia realiai ekonomikai. Reikia pinigų politikos, aišku, Ir žinome, kad yra problemų, kurios nėra, ne visos yra jūsų atsakomybė, tačiau kalbant apie įvairias e, programas, e, įvairias refinansavimo operacijas, e, tai jos ne visada veikia taip, kaip yra skirtos. Pone Dragi, mums reikia aiškios sistemos, likvidumo paramai kritiniais atvejais, nepriklausomai nuo to, kas būtų vyriausybėje, kokioje šalyje. Man atrodo, kad ECB nepriklausomumas, priimant sprendimus, e, gerečiai su euro grupės e, veiksmais e, yra tam tikras trūkumas. Ačiū toliau, FDD frakcija panas Valiai pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos centrinis bankas 2015 metais laikosi tos pačios politikos, kuri buvo vykdoma jau keletus, keletą metų iš eilės. Europos žmonės, kurie, tautos, kurios nekontroliuoja pinigų pasiūlos, supranta, kad negali iš tikrųjų vykdyti tikrojo demokratinio apsisprendimo teisės, nes primetamas taisyklės iš Briuselio ir Frankfurto. 2014 metais e, buvo vykdoma bankroto politika. Ta pati galima pasakyti apie bankų priežiūrą. Centriniai bankai darome tai, kas būtų jų darbas, tai yra investuoja lėšas ir panašiai. valstybinis turtas išparduodamas, pasaulinis ekonomikos sulėtėjimas patyrė taip pat ir migracijos e, poveikį. Negalima daugiau nacionalinio suvereniteto atiduoti institucijoms, kurios yra e, nesirūpina piliečiams rūpimais klausimais. Tai yra tiesiog Europos biurokratijos e, tolesni veiksmai, netkreipiant į tai dėmesio, mums reikia koordinuotų veiksmų išeinant iš eurozonos. O tie, kurie nebejoja ECB bendra valiuta, ją ja ir toliau gins, nors jį aiškiai žlunga. Ačiū toliau, ponas Animans, pusantros minutės. E NF frakcija. Ačiū pirmininkė. Pažvelkime į septynerius metus euro krizės. Socialistai, krikščionis demokratai ir liberalai iš tikrųjų užgrobė šį pranešimą, kurį rengė mūsų kolega Marijas, tam, kad e, pasakytų, ką jie patys nori. Ponas Marijas buvo iš dalies nustumtas nuo jo rengimo. Buvo vykdoma labai atsargi politika ir nors buvo sakoma, kad ECB galbūt viršijo savo įgaliojimus, tačiau šie žodžiai dingo. Dabar turime dar vieną pranešimą, kuris tiesiog yra e, duoklė euro religijai. Sakoma, kad viskas vyksta gerai, puikiai, galėtų būti blogiau. Tai yra vykdoma toliau ta pati dogma ir tai yra e, grūdai į ECB malūną, tęsančią politiką, didinant nedarbą ir taip toliau. Tuo pat metu jūs pumpuojate pinigus į ekonomiką, kuri e, nekuria darbo vietų, nes niekas nebepasitikė e, euro išlikimu. Pone Dragi, Būtų daug prasmingiau nelaukti, kol ši sistema sproks, ją kažkaip išardyti, vadovantis sveikų protų. Ačiū, pone Anemans. Neleidžiama išidinėti mūsų svečių. Šitaip kalbant, ponas Nadinos. Viena minutė neprisijungusių vardu. Ačiū, ponia pirminkė. Pranešime yra vienas sakinys, kuris viską pasako apie Europos centrinį banką. Ir apie tą vaidmenį, kurį vaidina Vokietija. 11 dalyje kalbama apie Europos centrinį banką, kuris deda pastangas, visas pastangas, kad na, paremtų eurą. Tai viskas apie eurą, o ne apie valstybės narės, ne apie žmonės. Graikija kovoja dėl savo išlikimo, o Europos centrinis bankai, Europos centrinis bankai labiau rūpi kažkoks stabilumas. Akivaizdu, kad euro stabilumas iš esmės yra būdas primesti ekonominius interesus, Vokietijos ekonominius interesus. Aš manau, kad vienintelis būdas išbristi iš šios problemos yra užtikrinti, kad mūsų vyriausybės e, aukščiau keltų ne tos finansinius interesus, o darbo vietas, mūsų šeimas ir žmonės. Ačiū. Toliau, ponas Rozatė, pusantros minutės. Mano nuomonė, ECB pinigų politika buvo tinkamai e, skirta atsakyti kainų stabilumą ir tam, kad prisidėtų prie ekonomikos atsigavimo eurozonoje. Nekonvencinės priemonės, turk, pavyzdžiui, turko pirkimo programas ir neigiamas palūkanų norma buvo sėkmingas, nors galbūt šiek tiek vėlavo. Jeigu tos priemonės būtų pradėtos taikyti anksčiau, mano nuomonė, rezultatai būtų buvę ko gero geresni. Tačiau tai nėra kritika, ponė Dragi. Aš puikiai suprantu, e, kokie politiniai apribojimai e, riboja jūsų veiksmus. E, Tačiau turiu pasakyti, kad jūsų pozicija patvirtino faktai. Jie parodė, kad jūs buvote teisus, o oponentai buvo neteisus. Pone pirmininkė, kalbame apie Europos parlamento pranešimą ir aš manau, kad šis dokumentas yra subalansuotas ir objektivus. Tai yra daug geresnis dokumentas palyginti su pirmuoju projektu, kuris buvo aptartas ekonomikos reikalų komitete. Jis, mano nuomonė, buvo vienpusiškas, šališkas ir kupinas nepateisinimų kaltinimo ECB ypač tose srityse, už kurias ECB neatsako. Pone Pirinkė Dragi, turiu klausimą. Per vieną ankstesnių mūsų susitikimų per pinigų politikos dialogą ekonomikos komitete jūs sakėte, kad pasvarstytis e, e, tiesioginių lėšų teikimą rinkos dalyviams. Norėčiau paklausti, ką Jūs apie tai galvojate dabar, dėl teisinių pagrindų, dėl pasiekmių, kokios jos būtų geros ar blogos, jeigu tokią priemonę imtumėte taikyti. Honorevole Rosati, čia una domanda, čia una domanda per le... Kolego Rosati, jums yra pateiktas klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Ponas Vandalė nori jums užduoti klausimą. Dėkuoju, pirmininkė. Pone Rozati, pasakėte gražią kalbą, paminėjote poną Dragį ir jo puikiai nuveikta, nudirbta darbą. O man tai vis, atrodo visai ne taip. Man atrodo, kad ECB turi būti atsakingas už tai, kad infliacija siektų 2 procentus, reguliuotų kainas. Ir jau kiek metų, nuo 2013 metų, mūsų infliacija nepasiekia šios ribos. Kaip galima tokiame kontekste sakyti, kad ponas Dragė atliko savo darbą gerai? Jis padarė viską, ką galėjo ir veikė pagal savo kompetencijas aprašytas sutartyje. Taip, galbūt galima buvo imtis kai kurių priemonių ir kiekybinės skolos mažinimo anksčiau, bet buvo ir politinis spaudimas. Galiausiai ponas Dragi priėmė tuos sprendimus, kurie išgelbėjo 2012 metais eurozoną. Jis paskelbė, kad darys viską, kad išgelbėtų eurą ir aš manau, kad jam tikrai reikia už tai, tuos nuopelnus jo reikia tiesiog pripažinti. Dabar kalbės kolega Gvaltieri, dvi minutės. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti visoms frakcijoms už tai, kad jos prisidėjo prie pranešimo teksto rengimo ir parengė gerai subalansuotą pranešimą, kuris pozityviai vertina Europos centrinio banko politiką pastaruoju metu ir įvertina ir nekonvencinės priemonės, kurių teko imtis. Aš taip pat vertinu kolegos pirmininko Dragi veiklą pastaraisiais mėnesiais, atsižvelgiant į tai, kokie pokyčiai vyksta mūsų ekonomikoje, atsižvelgiant į tai, kad vidaus ekonomika, vidaus vartojimas auga, tačiau visame pasaulyje ekonomikos augimas yra sustojęs, jis netgi yra neigiamas, ypač kai kalbam apie finansinės rinkas ir ypač apie tas pereinamojasias valstybės. Vis dėlto reikia pasakyti, kad eurozonoje tvarkytasi gana neblogai, im, buvo imtas teisingų pinigų politikos priemonių ir valdyba vienbalsiai priėmė sprendimą iš naujo pergalvoti pinigų politikos priemonius. Dabartinė politika galėtų būti nepakankama siekiant mūsų nustatytų tikslų, todėl kai ką iš politikos reikia peržiūrėti reikia ir struktūrinio arba ciklinio augimo, kuris susijęs su socialiai subalansuotomis reformomis, ekonomikos reformomis, su geresniu ekonominiu klimatu. Tačiau tuo pačiu reikia vykdyti ir subalansuotą biudžeto politiką. Juk dar kai kuriuose valstybėse yra erdvės pasinaudoti biudžeto politikos priemonėmis ten, kur mažiau galimybių pasinaudoti fiskalinėmis priemonėmis, reikia imtis kitų priemonių, reikia laikyti saugumo pakto ir lankstumo nuostatų. Taip pat Europos pinigų sąjungą reikia papildyti penkių pirmininkų ilgalaikę programą, vadinamojo Fiscal Backstop programa Reikia įvertinti ir rizikas, teisingai jas įvertinti, atsižvelgti į pasaulio ekonomikos būklę ir finansų politikos stabilumo nuostatas. Ponas Lūnės, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pone Dragi, jūs tikrai esate nepriklausomas, tačiau turite atsiskaityti dėl savo politikos atitikamoms institucijoms. Jūsų vyriausias ekonomistas pernai atsakė septynis mūsų klausimus Ir vienas iš tų atsakymų buvo pusantro milijardo eurų skirimas. Bet infliacija neišaugo, ekonomika taip pat stagnuoja, o jūs sakote, kad ir toliau spausinsite pinigus, spausinsite juos neribotai. Pone Dragi, jūs sukeliate burbulus mūsų ekonomikoje, o jūsų politika yra neigiama mūsų pensininkams, tiems žmonėms, kurie taupo. Norėčiau kad jūs pakomentuotumėte pono White žodžius. Jis paskelbė krizės ateimą. Jis sako, kad pinigų politika trumpalaikiu laikotarpiu yra neveiksminga ir jos neigiama įtaka ilgalaikiu laikotarpiu bus vis akivaizdesnė. Ką galite apie tai pasakyti? Dėkoju. Toliau kolega kalbė Šambon. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir ponui Dragi, ir ponui komisarui. Norėčiau Jūs pasveikinti pirmiausia ir paskui pateiksiu vieną ar porą techninio pobūdžio komentarų. Nesame tiek sunerime dėl Kinijos ar specialiųjų teisių, e, kurios buvo suteiktos euro sąskaita, bet uh, Mes, e, mūsų frakcija, remia mintį, jog monetarinė politika neišsprendžia nei ES produktivumo, nei konkurencingumo problemų. Taigi remiame jūs, kai jūs sakote, kad mums reikia struktūrinių reformų. Toliau techninė pastaba. Sveikiname pirmuosius žingsnius, kurių ėmėtės siekiant užtikrinti indėlių garantijų sistemą, tačiau viskas vyksta labai lietai ir nedrasiai. Štai 2014 metais jums pavyko generuoti didelės pajamas Europos centriniam bankui. Taigi galbūt pagalvoję kūrybingai galėtumėte surasti geresnių tų lėšų panaudojimo būdų. Ačiū. Dėkoju toliau papamulis Ačiū. E, gerbiamas e, pirmininkė Dragi, gerbiamas vicekomisarė, monetarnės politikos nepakanka, reikia keisti e, socialinę politiką. Tai yra klausimas, kurį adresuoju ponui Dambrovskijui. Atrodo, kad mes labai vienpusiškai žiūrime į taupimo galimybės ir jas kaip būdą skatinti investicijas. Pone Dambrovski, e, kodėl vėluojama? Kodėl vėluojama įgyvendinti indėlių garantijų e, iniciatyvą, kas turėjo tapti ketvirtuoju bankų sąjungos ramščiu, kiek ponas Šoiblė blokuos šį projektą. Ar nevertėtų parlamentui pastumėti šio projekto į priekį per kiekybinį skolos mažinimo mechanizmą? Ar taikstysimės su tokiu E, blokavimų netgi vietoje pono Vaitmano vykdomomis iniciatyvomis mano šalyje, Graikijoje. Dėl e, šio kiekybinio skolos mažinimo mes esame priversti daugiau e, skolintis, negu uždirbame ir iš tikrųjų tai smaugia mūsų ekonomiką. Ačiū. Labai ačiū. Pone Šafozer, noriu Jums užduoti klausimą. Pone Šafozer? Oui, Taip, mielas kolega, kodėl Graikijos vyriausybė nereikalauja, kad Centrinis bankas išleistų pinigus investuoti į energetiką, į naują ekonomiką, į Graikijos ekonomiką. Nes jeigu būtų tikri pinigai, tai būtų galima juos investuoti į realią ekonomiką ir siekti E, realių pokyčių. Kodėl e, kiekvienas skatimas yra naudingas tik tai bankams? Tai labai ačiū. E, atsakydamas noriu pasakyti, kad eurozonos krizė bei galimybė grįžti prie e, nacionalinių valiutų yra Marinės Lapeno, ne Aleksa Cipro e, iniciatyva. E, E, vėlgi čia reikia pažiūrėti panašioblės planą. Dabar Graikijos ekonomika eina stabilizavimosi keliu. Taigi tikimės, kad šiais metais augimo tempai bus pozityvus. O mes tikrai nesuinteresuoti eurozono žlugimu, mes priešingai suinteresuoti atsigavimu. Ačiū. Donas, ponas Lin, ponė Dragi, sakote, kad jūsų politika funkcionali, tačiau kadangi eurozonos Vien tai, kad apie eurozoną mažiau kalbama, tai nereiškia, kad problema sumažėjo, daugiau dėmesio skiriama Šengeno zonai, kuri dabar žiniasklaidoje susilaukia daugiau dėmesio, rodomi tie tragiški vaizdai, bet eurozonos žlugimas yra nemažiau tragiškas. Kalbame apie ilgalaikę stagnaciją, ženklius e, e, skaičių sumažėjimus, kalbate apie struktūrinių reformų poreikį poreikį, produktivumo didinimą, bet tos priemonės pasiektų labai nedaug ne disbalansui koreguoti, e, nes visa ekonomika stagnuoja. Kiekvienai valstybei reikia savo valiutos, kad ši turėtų galimybių e, reguliuoti ir e, valiutų santyki ir galėtų apsaugoti savo sienas. Ačiū. Nu, Ponas Mano, pusantros minutės, prašom. Pone pirmininkė, ECB pirmininkė, pirmiausia, reikia pa, pasmerkti didžiausių politinių frakcijų požiūrį į Marijos pranešimą, jis pakenkė šio pranešimo kokybei. Pranešime niekada nebuvo ištartas žodis nafta. O naftos kainos e, tragiškai smuko ir tai yra ekonominė tikrovė. E, naftos pramonės destabilizacija. Naftos kaina yra svarbi ir dėl to ir didėja būtent e, deflacijos rizika. 50 procentų kainos mažėjimas per keletą savaičių nėra pasiūlos ir paklausos klausimas, tai yra e, spekuliavimo išvestinėmis finansinėmis priemonėmis rezultatas. Dėl kiekvieno naftos barelio, kuris parduodamas 200 kartų išsvesninių priemonių rinkoje, kainų sumažėjimas pastarosiamis savaitėmis gali e, virsti priešingos krypties judėjimų ateityje. Tokie, toks nestabilumas komplikuoja ECB pinigų politiką ir jo infliacijos tikslą. tikslai. Tai yra antisisteminis nestabilumas, ir kelia pavojų bendram stabilumui. Reikia suvaržyti prekybą išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, tai yra ir G20 vienas iš prioritetų, ir Prancūzijos e, prioritetas e, pirmininkaujant G20. -tukui. Noriu paklausti pono Dragė, ką ECB gali padaryti, kovant su spekulacijomis, kad tos kainos e, eurozonoje būtų stabilios. Ponas Pono Stoloje, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirminkė. Aš esu įstikinęs, kad be tvirtų ir profesionalių ECB e sprendimų eurozonos ekonomika dar ilgą laiką e, stagnuotų ir patirtų defliaciją. Tačiau aš e, nemanau, kad pakankamai vertiname pigių pinigų politinį poveikį per ilgesnį laikotarpį taupimo ir investicijų procesams negalime konstatuoti, kad pensijų fondai, draudimo įmonės ir investuotojai, instituciniai investuotojai e, pralaimi Todėl verta kerti klausimą, kurį kelia daug kas Europos centriniam bankui. Kiek dar laiko jūsų nuomonė ši pinigų politika, kuomet pinigai yra tokie pigus, tęsis dar? Ačiū toliau, pana Ferreira. Ačiū, ponia pirmininkė, dragi vicepirinkė Dombrovskiai, noriu pasveikinti poną Dragį už jo atsakymus. E, ir e, pasirašus penkių pirmininkų e, pranešimą, jūsų atsakymuose jūs patvirtinate tą svarbą, kokią jūsų manimų žaidž, gali suvaidinti stabilumo fondas, rekapitalizuojant pažeidžiamus bankus. Jūs taip pat e, teikite esas įstikinęs, kad, kad bankų stabilumo fondas yra vienas fundamentalių veiksmų. Aš tikiuosi, kad e, taryba ir komisija e, pritars jūsų nuomonė. Tačiau tikrovė yra ta, kad bendra priežiūra yra, egzistuoja tik tai nuo 14 metų pabaigos. Ir Mm, dar visos priemonės neveikia. Ir kol bankų problemų sprendimo bendras e, mechanizmas neveikia, kol dar nėra iki galo patvirtinta direktyva, čia yra problema. Ir dėl to ekonomika yra tam tikrų prasme trafi. Mums, e, kad atgaivintume ekonomiką reikia panaudoti būtinai bailin nuostatas. Nes e, kol kas e, tai kelia įtampą e, rinkoje. Reikia gerai pagalvoti ir suprasti, kad šių mechanizmų įtvirtinimas yra sudėtingas valstybės yra silpnos ir tai kelia sisteminę riziką. Turiu įvairiausių klausimų. Kas e, imsis tolesnių veiksmų e, dėl tų, tos sisteminės rizikos? Ar ECB tai darys? Ar kapitalo rinkos? E, bus glaudžiau reguliuojamos, ką darysime su blogomis paskalomis, kas turi globalų vaizdą į valstybinarių finansų rinkas, finansų sektorius. Tai yra klausimai, kurie reikalauja atsakymų, nes nes tai turi didžiulę įtaką finansų rinkų stabilumui. Ačiū e, uždėmės ir ačiū už jūsų toleranciją. Ačiū. Toliau ponas von, ponia von Storch. Ačiū. Sveiki, ponė Dragė. Kaip tik šiandien kalbam apie Europos centrinį banką. Jūs jau keletą metų aptarnaujate valstybės, tarnaujate jų nacionaliniams interesams, tarnaujate sužlugusiems arba žlungantiems bankams tai fiskalinė politika, tai ne pinigų politika, ką jūs darote. Tai tam jūs neturite jokios teisės, jūs tam neturite mandato. 2012 metais jūs pasakėte, kad padarysite viską, whatever it takes, skambėjo ta frazė, tam, kad išlaikytumėte eurą. Bet tai irgi ne jūsų uždavinys. Jūsų uždavinys yra stabilizuoti euro vertę ir išlaikyti ją stabilę, bet nereguliuoti eurozonos narių skaičius Dabar jūs vėl sakote, jūs nepasiduosite, dabar norite skatinti infliaciją. Kažkas tą jūsų politiką juk turi finansuoti, kažkas už ją turės sumokėti. Ir to tikrai nedarys tie, kurie sukėlė krizę. Ta padarys žmonės, kurie yra apsidraudę gyvybės draudimu, kurie taupo, kurie turi sudarę pensijų draudimo sutartis ir rinkoms iš to tik tai nauda. Jūs negi nematote, kokia yra perversiška jūsų politika nustokite vykdyti šitą politiką, taip pasitarnausite Europos Sąjungai. Toliau ponas Klanagan. E, ką tik pateikta ataskaita apie bankų sektorių Airijoje. Tarsi pirštų baksnoja į centrinį banką, sako, kad galima sumokė, e, sus, e, sutaupyti 9 milijardus eurų. Jūsų pirmtakas ponas Trišė kaltas dėl to, kad nepasinaudojame tais 9 milijardais. E, dabar Eurowatch taip pat konstatuoja, kad problemų yra. Kalbu apie 31 milijardą eurų obligacijų pavydalu. Jos buvo išplatintos 2010 metais, bandant atlyginti dviejų nemokių bankų Airijoje kreditoriams. Tačiau bankai buvo nesisteminiai. Jie galiausia buvo likviduoti, o e, ECB reikalauja, kad 31 milijardas būtų išimtas iš apyvartos mūsų centrinio banko. Jau pasiskoliname 6 milijardus, dabar turės mūsų centrinis bankas dar 25 pasiskolinti. Taigi tiesiogiai, tiesiai išviesiai jūsų klausiu, ar galite šiai kvailystai. E, padaryti galą? Ar galite apsaugoti mūsų vaikus? Atsakykite sąžiningai, būkite pirmą šiame parlamente ir iškite tokiems klausimams. Ačiū. Gracias, señor, señora Kapel. Labai ačiū. Ponas Kapel. Pone Kapel. Viceprezident Dombrovskis. Pirmininkė. Pone Dragi, pone Dombrovski. Ekonomika neauga, Kinijos rinkose chaosas, naftos kaina krinta, visa tai sukelia daug nerimo ir Europos zonoje, eurozonoje. Be kita ko ir dėl to, kad Europos centrinis bankas vykdo nekokią pinigų politiką. Jūs vykdote kiekybinį skolos mažinimo planą, bet tai nepadeda skatinti ekonomikos. Finan... Infliacija yra labai maža, 0,4 procento perkamoji gale ir toliau yra labai silpna, nesiseka didinti kreditavimo mastų įmonėms. Išduota tik 0,4 procento daugiau kreditų privatiems asmenėms, 0,3 procentais daugiau kreditų įmonėms. Iki 2017 metų pusantro milijardo bus supirkta obligacijų iš valstybių, tačiau šitie pirkimai naudingi tik tai didiesiems bankams ir valstybėms. Reikia daryti. Jūs ir toliau laikote palūkanų normą labai žemą, supirkinėjate obligacijas, bet neskatinate jokių struktūrinių reformų. Be struktūrinių reformų Europoje nepadidinsime nei augimo, nei užimtumo. Ačiū. Senora Kapil, tiene una... Taip, ponė Kapil L jums yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutinkate priimti klausimą pagal mėlynos kortelės procedūrą? Prašau, ponas Arno. Dėkuoju. E, siekiant įvertinti banko sėkmę ar nesėkmę, reikia išsiaiškinti, kaip plėtojasi eurozonos ir neurozonos ekonomikos, pirmosios nori plėtotis greičiau. Ar pritarsite man, kad euro yra nepavykęs ekonominis projektas, o nesėkmės projektas? Ar suprantate, kad valstybės nenorinčios prisijungti ar norinčios išeiti turi pagrindą? Ačiū. Aš manau, kad kiekviena valstybė turi savo demokratinės teisės ir jos turi būti gerbiamos. Taip pat manau, kad būtų buvę prasmingiau neįsivesti Europos valiutos, neturint didesnės politinės vienybės, kurios mes neturime ir tikriausiai neturėsime. Todėl manau, kad valiut, šita valiuta tikrai nebuvo sėkmingas projektas ir netves mūsų į sėkmę. Ačiū. Toliau, ponia Paunova. Gerbėmiai kolegos, norėčiau grįžti prie anksčiau iškelto klausimo, klausimo aptarinėjant ankstesnę metinę ataskaitą dėl bankų galimybės skolinti privačiam verslui. Iki šiol e, priemonės vėluoja, Europos verslas didžiąją dalimi priklauso nuo paskolų ir kreditų iš bankų, kol kas jų nepakanka poreikiams patenkinti. Sveikinu ECB priemonės problemą problemai spręsti, įskaitant įvairias priemonės, pradedant neigiamomis palūkanų normomis, finansavimo operacijomis. E, džiugu, kad e, Šių metų ataskaitoje kalbama apie paralelinės politikos iniciatyvas, kurios atnešė naudos, ypač kalbant apie finansinio stabilumo riziką. O, o Perfinansavimo operacijos padeda sumažinti bankų paskolas, tačiau tai nėra galimybės paskatinti augimo. 400 milijardų į bankų sistemą buvo įdėti tam, kad būtų galima paskatinti kreditavimą, tačiau e, jis nesuvaidino didelio vaidmens. 2014 metinėje ataskaitoje sakoma, kad kreditų gavimo sąlygos lieka labai griežtos, ypač eurozonoje, taigi mano, matome, kad monetarinė politika nėra labai tobula, paskolų e, išlaidos didėja, taigi kvieščiau komisiją ir banką imtis e, aktyvesnių priemonių, kad būtų galima paskatinti skolinimą verslą. Ačiū. Ačiū labai. Toliau ponė Boris. Žinau, Ačiū, ponia pirmininkė, Europos centrinio banko pirmininkė. Žinote, kad mes kalbame palankiai apie jūsų darbą trejate. Aš manau, kad yra vis tiek klausimų, kurios galima klaust, kelti dėl ECB vaidmens e, gyveninant memorandumą Graikijoje. Ir mums čia reikia daugiau e, nušviesti jūsų vaidmenį. Pranešėjas teigia, kad kokia, kad kokia be būtų pinigų politikos e, kokybė, vis tiek e, reikia kažkaip sustiprinti investicijas. Jūs pats sakėte, kad ekonominės sąlygos nėra tokios e, ramios ir kad EMS nėra baigta E, mes žinome, ko trūksta bankų sąjungos kūrimui, taip pat e, kapitalo rinkų kūrimui, taip pat ir pačiai EMS. Reikia tam tikrų biudžetinių pajėgumų čia. Jis yra vienas iš penkių pirmininkų pranešimo autorių, kur keliami šie klausimai. Turint galvoje eurozonos e, ekonomikos būseną, tas problemas, su kuriamis susidurime mūsų valstybės narės Ar nemanote, kad reikia paspartinti visą darbą ir kad 17 metais e, būtų galima mobilizuoti ir pinigų politiką? E, ir paskutinis klausimas, ponia pirminkė, kuris nekeliamas e, pono Marijos pranešime. Tai yra klausimas dėl E, euro e, banknotų, 500 banknotų panaudojimą. Tai yra problema, kai žvelgiame į terorizmo finansavimą ypač. Gal galite daugiau pasakyti mums šiek tiek apie tai daugiau, nes atrodo, kad tai yra rimta tema, kuri nusipelno dėmesio. Ir čia, šioje diskusijoje gali pasakyti ir jūsų institucija dėl 500 eurų banknotų. Ponas Kužmiuk. Ačiū, pirmininkė. E, gerbiamas komisarė, kolegos, aš norėčiau priminti 2012 pareiškimus išsakytus pono Dragi. Jis pažadėjo daryti viską, kad būtų galima apsaugoti eurą kaip valiutą. E, dabar matome, kad ECB taiko labai e, žemą ar net neįgiamą palūkanų. Nu, normos politiką. 2015 pradžioje 60 milijardų eurų antrinėje rinkoje e, buvo surinkta bet žvelgiant į skolų kainą, daugiausia prasiskolinusiose euro grupės narėse matome, kad tai nėra dideli skaičiai, tačiau reikia kažkaip tai skatinti ekonomikos augimą, e, vengti panikos akcijų rinkose. Suprantame, kad investicijos į e, viešąjį sektorių ir privatų verslą nėra didelės. Pirmininkas Junkeris dėl to yra taip pat sunerimęs. O pažvelgia į valstybės, kurios tebesinaudoja savo e, valiutą, matysime, kad jų augimas yra didesnis, užimtumas didesnis nei eurozonoje. Ačiū. Ponas Man, ačiū pirmininkė. Nors pasaulinės ekonomikos situacija prasta, ES augimo prognozijas yra neblogos, 1,7 procento. Tačiau didelės valstybių narių skolos, nedarbas ir toliau turi būti mažinami. Tam reikia geresnio finansavimo ekonomikai. Pavyzdžiui, reikia geriau finansuoti smulkės ir vidutinės įmonės, bet negalime neįvertinti ir potencialių rizikų, ponė Dragi. Žemų palūkanų politika yra pavojinga. Prisiminkime pensijas ir draudimus Jūsų politinės intervencijos gali būti vertinamos įvairiai. Tačiau, žinoma, įžeidinėjimai jūsų adresu yra niekaip nepriimtini, kuriuos išsakė dešinieji. Taip dabar reikia mažų palūkanų. Tačiau jūs atsižvelgiant į, pas, į krizę atlikote tikrai labai daug nekonvencinių žingsnių ir pasiekite savo tikslą, nors galbūt keliai ir nebuvo tokie neginčytini. Aš manau, kad ECB yra gera institucija. Tai ji aiškiai dirba, ji prižiūri išteklius, ji veikia. Nuo 2014 metų ECB prižiūri 122 eurozonos bankus. Manau, kad reikia sukurti daugiau skaidrumo, kad padidintume pasitikėjimą ECB turime toliau vykdyti monetarinės pinigų politikos dialogą. Kartais gaila, kad, ekonom, kad politikoje, pinigų politikoje nedalyvauja ekonomistai, ten dalyvauja tik tai politikai. To labai trūksta. Dėkoju. Ačiū toliau ponas Vandalin. Dėkoju pirmininkė. Aš manau, kad tai yra paskutinis paskutinė pono Dragi ataskaita. Aš manau, kad jam reikia pasitraukti. Jis nepasiekė 2 procentų infliacijos tikslo, todėl turėtų išeiti. Jau nuo 2013 metų jis nepasiekė savo tikslų. Bet to, pirmininkė, jūs jau keli mėnesiai susidūrėte su infliacijos, nulinės infliacijos problema. Mes jau dabar netrukus išgyvensime defliaciją ir mažėja pas perkamoji gale, vis daugiau yra pinigų, tačiau niekas jų neima. O Europos centrinis bankas ir toliau supirkinėja obligacijas. Šita sistema neveiks, neveiks netgi ją įpumpuosite dar daugiau pinigų. Skolos auga, o reformų niekas nevykdo. Sustabdykite šias programas, jūs, jumis nebepasitikima. Padarykite išvadas iš savo nepavykusios politikos ir atsistatykite. Atsistatydininkė Marijo atėjo laikas išeiti. Ačiū. Toliau ponas Muresan. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas pirmininkė Drami, taikote uh, reikiamas e, monetarinės priemonės kainų stabilumų užtikrinti tokiais sudėtingais ekonomikos laikais euras išliko patikima valiuta, e, eurozona išliko patrauklia ir per du pastarosius metus naujos valstybės prie jos prisijungė. Reikia tiesiog atsigauti, reikia nacionalinių reformų, o e, valiutos, mūsų bendros valiutos nuverti, nuvertėjimas negali būti galimybė įsitvirtinti pasaulio rinkose. ECB politika pagrista, tačiau nepakankama. Valstybės narės negali grėžiotis atgal, netgi sunkiais tokiais laikais. Valstybės, kurios nėra konkurencingos, kurios nesutvarko savo viešųjų finansų ir privačių sistemų. E, atsidurs krizėje ir bankas negalės e, joms padėti. Kalbant apie kainų stabilumą, tai e, Kinijos ir kitų e, augančių rinkų įtaka negali būti ignoruojama. Kalbant apie kiekybinį skolos mažinimą, ECB turi teikti daugiau informacijos apie tai, kaip pritaik, ši programa bus taikoma, kaip tai atsilieps infliacijos tikslams, kainų stabilumui ir finansų rykoms. Ir dar klausimas. Pirmininkė Dragi, sakote, kad dabar. E, E, daugiau dėmesio nusipelno pabėgėlių krizė. Ji yra labiau netidėliotina. Tačiau mes abu iššūkius turėtumėm spręsti e, lygiai grečiai, suprantant, kad galbūt tai yra tarpusavie susijusios problemos ir pabėgėlių krizė neleidžia atsipūsti ir šioje vietoje. Ačiū. Eh, Ačiū. Dvi mėlynos kortelės, man atrodo buvo jums pakeltos, tačiau turime perėti prie spontaniškų pasisakymų. Yra patikti aštuoni prašymai. Norėčiau norėti visiems aštuoniems duoti galimybę pasisakyti, jeigu visi kalbės po vieną minutę. Dabar, jeigu suteiksime žodį. Tiems, kurie jau kalbėjo, tai pažeisime visą šią dinamiką, suteikti žodžio visiems, kurie nori spontaniškai pasakyti. Geriausia dabar būti, turbūt suteikti žodį tiems aštuoniems, kurie paprašė žodžio spontaniškiams pasisakymams. Ponas Maletič. Pone Maletič, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Pone Dragi, visi jūsų veiksmai yra svarbus ir vertingi. Mes džiaugiamės, kad buvo skirti finansiniai ištekliai mokslininkams, moksliniams e, institucijoms, tačiau be fiskalinių priemonių, nestiprinant konkurencijos, nestiprinant mokslinių tyrimų, e, tai nepadės pasiekti ekonomikos atsigavimo. 1-2 procentų ekonomikos atsigavimas nereiškia visiško atsigavimo. Tai reikia skirti daugiau finansavimo rizikingesniems projektams, kurie turi didesnį augimo potencialą. Bendrosios rinkos funkcionavimas vienodomis sąlygomis yra svarbus, kad lėšos atsiras lėšų mažoms ir vidutinėms įmonėms visose valstybės narėse. Ir nors mums reikia elgtis atsargiai, reikia elgtis ir greitai. Toliau kuriant bankų sąjungą, ir finansinių rinkų sąjunga. Ir reikia rasti naujų išteklių ekonomikai. Ačiū toliau, pana Tom. Ačiū, pirmininkė. Europos centrinis bankas be abejonės vaidina svarbu vaidmenį Europos ekonomikoje ir pasinaudoja turimais mechanizmais, stiprinant augimą, sunku parinkti e, teisingą priemonių rinkinį, tačiau jau matėme ir anksčiau, kad tokios priemonės gali būti palankios, tačiau galbūt e, matome dabar, kad jos nėra pakankamos ir netinka mūsų lūkesčių. Kaip be kritikuotume Europos centrinį banką, turime pripažinti, kad Europos centrinio banko, Europos centrinio banko priemonių nepakanka, kad augimas stiprėtų. Mums reikia reformų, kaip sakė ir kiti kolegos. Ne visos valstybės narės vienodai sėkmingai tai daro. E, susidurime su didelė krize ir Europos Centrinio banko atsakomybė yra didžiulė užkertant kelią. Ponas Kaputo, ačiū pirmininkė. Augimo atgaivinimas, struktūrinės reformos, biudžeto politika, pinigų politika. Ponas Drakai atsakinėjo šios klausimus jau keletą metų. Tačiau akivaizdu, kad yra ekonominius sunkumus, kuriais susidarės eiliniai piliečiai, kai struktūrinės reformos yra vykdomos valstybių narių. O ECB turi pripažinti, kad kainų stabilumas nėra savaiminis tikslas. Reikia vykdyti struktūrinės reformas, tačiau taip pat turime laikytis ir stabilumo ir augimo pakto. Akivaizdžiai, eurozona yra kažkoks pamatinis silpnumas, todėl sunku E, vykdyti socialiai subalansuotas reformas. Noriu padėkoti pirmininkui Dragiai už tai, kad jis mm, išlaiko e, Europos pinigų sąjungos, ekonominės ir pinigų sąjungos patikimumą per ECB vykdomas priemonės. Pirmininkė, ponius ir ponai, Europos sąjunga susidūrė su dviem didžiulėmis krizėmis, tai yra euro krizė ir pabėgėlių krizė. Abi krizės yra pavojingai viena į kitą panašios Pone Merkel pabėgėlių krizės metu pažadėjo priimti didžiulius kiekius pabėgėlių ir nori vis dėlto išlaikyti Schengeno zoną, lygiai taip pat Europos centrinis bankas spausina pinigus norėdamas išlaikyti eurozoną. Ir abiems šiems, abu šie projektai tokiu būdu tik nusiperka laiko, bet nedaro nieko struktūriškai svarbaus karai, skurdas už ES ribų kalti dėl pabėgėlių krizės, bet eurozonos krizę galime įveikti patys. Mes galime imtis veiksmų. Ir tas sergantis eurozonos narys yra Graikija. Iš Graikijai pasitraukus iš eurozonos, eurozona galėtų grįžti prie augimo ir prie gerovės. Dėkoju. Toliau. Ponas Viegas. Europos centrinis bankas yra didžiausias Europos galios centras šiuo metu. Jis perima tokias funkcijas, kurios, kur kas, kurios labai smarkiai peržengia jo įgaliojimus pagal statutą. Europos centrinis bankas turi vykdyti tik taip pinigų politikos priežiūrą, bet jis dabar jau valdo ekonomiką, netgi užsijima uh, spaudimo valstybėms darimų, kišasi į valstybių narių politiką, jų ekonomiką ir nevykdo savo uždavinių. Taigi noriu paklausti, o ką mes už tai gauname, ko pasiekia Europos centrinis bankas ir ko jis reikalauja iš tų, kuriems skiria savo lėšas. Taigi koks yra iš tikrųjų Europos centrinio banko uždavinys? Ar palaikyti ekonomiką ir finansus, ar tiesiog padėti išgyventi finansų sektoriui? Ačiū. Toliau ponas Erikson. Ačiū. Aš norėčiau pasakyti, kad gerbiu poną Dragį ir Europos centrinį banką, kadangi jie mėgina išgelbėti Europos ekonomiką. Tai yra labai sunkus uždavinys. Antra vertus, labai įdomu pasižiūrėti, kokie yra infliacijos rodikliai. Ką iš tikrųjų galima būtų padaryti, kokio turime galimybių išlaikyti normales infliacijos ribas. Ar negalima būtų šiek tiek efektyviau dirbti iš Europos centrinio banko pusės, tam, kad pinigai būtų panaudoti geriau, efektyviau ir įsilietų ekonomiką geriau bei pagerintų socialinę padėtį. Taigi norėčiau, kad į tai atsakytumėt. Ačiū, toliau ponas Arno. You, Ačiū pirmininkė. Dviem būdais galima gyventi. Viena vertus nepriklausomai priimant sprendimus atsižvelgianti tai, kas geriausia piliečiams. Kitas gyvenimo būdas yra iš anksto nuspręsti, kokius sprendimus priimsime ir visokiojopai juos ginti. Šiuo atveju atrodo, kad bandote visais būdais apginti euro valiutą, kas be nutiktų. Pateiksiu vieną pavyzdį iš daugelio. Galiu priminti 1,7 procento augimo tempus nustatytus 2016 metams, jungtinėje karalystėje augimas 2,6 procentai, bet e, šio e, ataskaita tarsi globėjiško pobūdžio. Nematoma tų trūkumų, e, kritikuojamos valstybės e, dėl, savo, dėl to, kaip valdo savo valiutą, pavyzdžiui, Junktinė karalystė, tikrai negalime sakyti valstybėms, ką jūs turi daryti, ko ne. Ačiū. Pana Šafhauser, ponia pirmininkė, 2012 metais François Droa, Elizėjaus generalinis sekretorius, ponas Besanini, reminamas pono mintį, pradėjo e, darbo grupę su vystomis, vystimusi banko dėl ekonom, e, realiosios ekonomikos skatinimo. E, jie dirbo kaip e, investuoti į realią ekonomiką, energiją, infrastruktūrą. Tas projektas nešvito dienos šviesos dėl aiškių priežasčių. Kodėl jūs negalėtumėte pradėti realiosios ekonomikos kiekybinio skatinimo? Bien, tiene la palabra el señor Dombrovskis. Ačiū, dabar žodis ponui Dombrovskijai, prašom. Gerbiamas pirmininkė, garbėjai nariai, pirmiausia, dėkoju už diskusijas. Parlamentui tenka labai svarbus vaidmuo aptariant Europos ekonomikos politiką ir džiugu, kad tiek daug dalyvavote diskusijose, taip gausiai e, esate apsišvietę šioje srityje. Taigi tikrai svarbu vykdyti dialogą, nes tai yra e, demokratinės atsiskaitom, ats, demokratinio atsiskaitomumo ir skaidrumo esmė. E, siekiame, kad infliacija mažėtų ir toliau vaidinsime svarbu vaidmenį šioje srityje. Dabar pats laikas visų lygmenų viešosioms institucijoms mm, imtis tai, kas joms priklauso pagal įgaliojimus. Krizė e, tai ne tik tai ciklinis reiškinys. Čia išvelgiu aišku struktūrinį komponentą, visos e, tos pasiekmes atsiliepia ūkio augimui. Taigi struktūrinė ir monetarinė politika turėtų prisidėti ir po, e, prie pasiekmių likvidavimo. Šiais metais komisija prioritetą teikia toms iniciatyvoms, kurios gali turėti tiesioginio poveikio užimtumui ir augimui. E, siekiame taip pat skatinti investicijas, dirbsime tam, kad Europos vidaus rinka gilėtų, kad e, konkurenciniai pajėgumai auktų, e, taip pat darysime e, piniginę sąjungą gilesnę, skaidresnę ir sažiningesnę. Dirbsime šią linkmę. Labai ačiū. Ačiū toliau žodis ponui Dragi. Ačiū pirmininkė. Ponios ir ponai. Dėkoju už šią diskusiją ir pabandysiu atsakyti į daugelį pastabų, nors turiu iš karto atsisakyti, atsiprašyti, kad dėl laiko trūkumo į visus neatsakysiu. Kai kurie klausimai ir pareiškimai yra savaime politiški ir todėl nacionalinės vyriausybės, nacionaliniai parlamentai, galbūt jūsų pačių parlamentas gali geriau juos atsakyti. Pirmiausia, apie svarbiausius dalykus. Iš daugelio klausimų, kurie buvo užduoti, atrodo, kad daugelis iš jūsų abejoja mūsų pinigų politikos priemonių veiksmingumu. Noriu paaiškinti, kodėl aš kelis kartus sakiau, kad politikos, mūsų politikų, pinigų politikos priemonės veikia. Visi kiekybiniai rodikliai rodo e, pagerėjusi kredito teikimą ir finansinės sąlygas. Pavyzdžiui, bankų skolinimo dydis eurozonoje palūkanos sumažėjo 80 bazinių punktų nuo 14 metų vidurio. Turime atminti, kad e, jūsų pranešimas skirtas 14 metams, todėl nuo to laiko praėjo daug, praėjo daug laiko ir daug kas pasikeitė. Pateiksiu duomenų daugiau. Skolinimo palūkanas sumažėjo 80 bazinių punktų ir iki 140 punktų šalise, kurios labiausiai buvo paveiktos krizės. Antra, šios geresnės sąlygos e, reiškia daugiau investicijų ir kredito eurozonoje, prisidant prie ekonomikos augimo ir infliacijos ir sustiprinant eurozonos atsparumo e, nepalankių pasaulinių pokyčių kontekste. Pavyzdžiui, 14 metų gegužės mėnesį iki kredito palengvinimos priemonių paskelbimo e, skolimas nefinansinėms korporacijams susitraukė per metus 2,9 procento. Nuo 15 metų Liepos tas mažėjimas sustojo, paskolų dydis pradėjo aukti. Trečia, veiksmai užstiprinti kainų stabilumą sustiprino pasikeimą ir prisidėjo prie atsigavimo. Mes manome, kad jeigu nebūtumėme ėmėsi priemonę, euro zonoje būtų vyravusi deflecija praėjusiais metais, o šiemet kainos būtų mažėjusios dar greičiau. Mūsų darbuotojai apskaičiavo, kad jeigu nebūtų imtasi kritinių priemonių, augimas būtų 1 procentinių punktų mažesnis 15 ir 15-17 metais, o infliacija būtų visiškai neigiama 15 metais ir e, daug mažesnė negu prognozuojame 16 metais. Kai, kai kas iš jūsų klausinėjo, kaip dėl M, MVI, kai visą tai paveikia mažas ir vienas įmonės. Čia vėlgi pakartosiu, ką sakiau per spaudos konferencijas. Mūsų priemonių perdavimas realiai ekonomikai buvo ženklus, jeigu net ne, nepasakyti įspūdingas. Kreito palengvinimo paketas priimtas 14 metais, atrodo, ypač buvo naudingas MVI, nes skolinimo normos mažoms paskoloms sumažėjo daugiau negu didelėms paskoloms. E, kaip žinote, yra du apžvalgų tipai. Vienas yra bankų e, apklausa, kur mes klausėme bankų, kokie yra svarbiausi veiksniai, e, kurie lemia jūsų sprendimus išduoti kreditą ar ne, jų atsakymas yra toks, kad nėra ribojančio faktoriaus šiuo metu. O bet po to dar turime komisijos apžvalgą, kurią pacituosiu e, paskutinį apžvalga sako, kad MVI galimybės gauti paskolas pagerėjo per pusmetį nuo 15 metų balandžio rugsėjo mėnesiais. Tačiau turime pripažinti, kad skolinimo normos labai mažoms paskoloms išlieka didesnės negu didelėms paskoloms. Ypač pažeidžiamas Rozono šalise, o tai aišku atspindi ir didesnę skolinimo riziką tam tikrų mastų. Aišku, mes norime šios problemas nugalioti. Taigi pagerėjimo yra. Ar jis toks, kokio mes norėtume? Ne. Reikia daryti daugiau, reikia užtikrinti, kad MVI e, skolimosi sąlygos ir toliau gerėtų. Kai dėl pinigų politikos pozicijos, aš išanginėje kalboje sakiau, kad atsižvelgiant į neigiamą riziką kainų stabilumui, mes esame pasirengę, valdančioji taryba yra pasirengusi pagal mūsų įgaliojimus peržiūrėti, persvarstyti mūsų pinigų politikos poziciją kovo pradžioje, jeigu tai e, įgalios e, na, gaunama informacija. Keli klausimai ir pareiškimai buvo skirti potencialiai rizikai susijusiai su mažomis palūkanomis ir mūsų nekonvencinėmis priemonėmis. Šis nerimas susijęs su, e, su pratimu, kad neigiamos palūkanų normos neigiamai veikia e, taupančiuosius, o tai gali sukelti spaudimą stabilumui. Ypač e, neigiamai veikia pensijų fondus, draudimo bendrovės ir apskritai taupančiuosius. Aš apie tai kalbėjau keletą kartų, tačiau noriu pabrėžti štai ką. Tiesa, kad e, nominalios palūkanos e, santaupoms yra labai žemos palyginti su istoriniais duomenimis. Aš taip paaiškinau, kad mažos palūkanų normos atspindi dabartinės ekonominės ir struktūrinės sąlygas. Kai manęs klausia, kiek dar tai užtruks, na, tai užtruks tiek, tiek, kol nepagerės ekonominė aplinka. Taigi mažas atlygis už santaupas yra simptomas, o ne priežastis, dėl ko ekonomika atsiauna taip lietai, kai ekonomika plėtojasi e, ne pagal savo potencialą. Pabandykime įsivaizduoti, kas būtų, jei mes pakeistume dabartinę mūsų poziciją pinigų politikos atžvilgių. Nesunku įsivaizduoti, mes dar labiau e, su, suvaržytume ekonomikos dinamišką vystimasi ir pailgintume mažų palūkanų laikotarpį ir taip prisidėtume prie tolesnio ekonominio nuosmukio. Tačiau reikėtų pastebėti ir tai, kad e, santaupos ne vienintelis dalykas, indėlių laikymas bankė ne vienintelis galimybė taupyti. Ir jeigu vertinsime gražą, kurią duoda būstas, yra ir kitų galimybių atremti e, šią, įveikti šią e, žemų palūkanų indėlius bankose situaciją. Bundesbanko ataskaita, pra, e, apžvalga paskelbė, kad 2000, nuo 2008-ųjų e, graža už, už vidutinį būstą yra 1,5 procentai. Tai mažiau nei prieš krizę, tačiau tai tikrai daugiau nei per e, laikotarpį dešim, dešimtajame dešimtmetyje. Todėl tikrai negalime kalbėti apie indėlių nusavinimą, kaip kai kas sako. Ne šiandien, bet kitomis progomis taip yra buvę pastebėta. Galiausiai e, reikia vertinti dabartinės situacijos poveikį indėlininkams e, ilgos kitokiame kontekste. Reikia užtikrinti darbo vietų rėmimą ir nepamiršti, kad e, išliekant lietoms vystimosi sąlygoms, išlieka dabartinė pinigų politika ir todėl e, galimybės e, sutaupyti yra mažesnės. Buvo išreikštas susirūpinimas dėl finansinio stabilumo ir kaip mūsų pinigų politika gali atsiliepti finansiniam stabilumui. Kainų stabilumas, žinoma, yra tikslas, iš ankstinė sąlyga bei e, bazė, užtikrint, leidžianti užtikrinti finansinį stabilumą. Todėl mes turime siekti konkrečių tikslų kainų stabilumo e, kontekste. Tačiau suprantame, kad pinigų skatinimo priemonės gali turėti nepagidaujamą poveikio finansinėms e, sistemoms. Pavyzdžiui, e, dėl rizikingų investicijų ilgalaikė graža. Tačiau turime, reikia, turime griebtis makro ir mikro protingų rizikos ribojimo priemonių. Dabar norėčiau trumpai e, pakalbėti apie ECB dalyvavimą makroekonominėse pertvarkymo programuose e, sausio mėnesį. Apie tai taip pat buvo kalbėta. Kai buvo įkurtas trejato, kai buvo įkurta trejato struktūra 2010 pradžioje, ES pinigų politikoje nebuvo numatyta priemonių, kaip elgtis, kai valstybės narės praranda prieigą prie pinigų rinkų. Todėl e, valstybės paprašė ECB atlikti patariamąjį vaidmenį draugė su komisija ir TVF buvo nuspręsta, kad, buvo manoma, kad tai būtų naudingas e, vaidmuo. Todėl buvo sukurta trejato struktūra remiantis ES institucijų įvairia pusę patirtimi. Buvo nuspręsta kreiptis į ECB vaidinti patariamąjį vaidmenį dėl tam tikrų pagrįstų priežasčių. Ir dėl tų pačių priežasčių ECB priėmė šį siūlymą. Reikėjo gyvendinti pinigų politikos pertvarkymo mechanizmą ir užtikrinti ilgalaikį finansinį stabilumą. Noriu pabrėžti, kad ši sistema buvo numatyta e, e, bankų stabilumo mechanizmo e, sutartyje, taip pat šešių pasiūlymų pakete ir Teisingumo rūmai patvirtino šios struktūros legalumą. Ir buvo tik, pagalbos programos buvo vykdomos penkiose valstybėse narėse. Tačiau nepamiršime, kad sprendimai dėl programų e, suformavimo ir jų turinio priimami Eurogrupės ministrų ir e, taip pat bankų gelbėjimo mechanizmo, o ne, jų neprima tos institucijos, kurios dalyvauja gyvendinant programas. Kaip ir esu sakęs kitomis programomis, ACB negali amžinai būti trejato dalimi. Tačiau reikia, kad reikia labai, tinkam, labai kruopšiai vertinti, kada ateis tinkamas momentas pakeisti trejato sudėti. Ir šį sprendimą priimu ne aš. Keletas kalbėtojų palėtė mūsų skaidrumo klausimą. Galiu tik pasakyti, kad šiais metais, kad praėję metai buvo kupini sprendimų kurių tikslas buvo užtikrinti didesnį mūsų veiklos skaidrumą. Ir tai, ką, tai tos priemonės, kurių ėmėme, sustiprino mūsų įsipareigojimą. Buvo skelbiamos tarybos posėdžių, buvo sklinti tarybos posėdžių protokolai, e, priežiūros valdybos, e, pirmininkas ir aš pats e, publikavome informaciją. Tai buvo papildomi žingsniai ECB yra skaidri institucija. Nuo 2015 rugsėjo mėnesio nacionaliniai centriniai bankai gali e, viešai skelbti informaciją e, šalies nacionaliniuose bankuose apie ELA, kai tai yra būtina. Suteikėme dar papildomos informacijos dėl e, e, su kredit, kre, pas, kreditų rizikos duomenų e, paskelbimą. Ir taip užtikriname dar didesnį skaidrumą ir banko atskaitingumą. Norėčiau pakalbėti apie Europos pinigų sąjungos kūrimo užbaigimą. Kaip kai kas iš jūsų pripažinote, penkių pirmininkų Paskų pranešime akcentuojama būtinybė toliau tęsti e, eurozonos integraciją ir aš džiaugiuosi komisijos pasiūlymais e, artimiausios trukmės laikotarpiu, kurie, manau, turi būti įgyvendinti. ECB e, pinigų sąjungos kūrimo užbaigimas, žinoma, yra lab, svarbiausia užduotis. Tai reiškia viena vertus, kad reikia gyvendinti bendrai sutartas taisyklės. Ryškiausi to pavyzdžiai Ryškiausi sritis, kur reikia tolesnės pažangos DRRD perkeliamas ir DGSD perkeliamas visose eurozonos valstybėse narėse. Taip pat dar nėra e, bendro bankų gelbėjimo fondo. E, jis dar nėra sukurtas, taip pat nėra trečiojo bankų sąjungos ramšio bendros Europos indėlių garantijų schemos. Kodėl tai svarbu? Nes tik tokia sistema užtikrins e, vienodą indėlininkų pasitikėjimą visose ES narėse ir vis, visoje bankų sąjungoje. Tai gyvybiškai svarbu, e, siekiant e, užlaikyti gyvybingą pinigų sąjungą ateityje. Penkių pirmininkų pranešimas yra svarbus, bet jo nepakanka, kad užbaigtume pinigų sąjungos kūrimą. Todėl lauksiu tolesnių pasiūlymų, kaip elgtis su ilgalaikiais klausimais. Priminsiu, ką yra daręs kitomis programomis, kad, euro, kad tam, kad eurozona e, klestėtų, nepakanka vien pasiekti atsigavimo ekonomikos atsigavimas negali vykti vien pinigų politikos priemonėmis. Mūsų pinigų politika suteikia erdvės, tai yra svarbi, yra svarbi tačiau tai nėra e, pakankama sąlyga, kad tas ekonomikos atsigavimas taptų struktūrinis ir, būtų išeik, ir kad būtų galima išeiti iš e, užburto cikliškumo rato. Didelių nominalų banknotai ECB vykdomoji valdyba jau kurį laiką svarsto šį klausimą. Techninis darbas jau vyksta. Mes e, tyriame didelių nominalų banknotus, banknotų atsiradimo galimybę. Dar sprendimo šiuo klausimu nepriėmė. Yra siūlymų, kaip geriausiai gyvendinti šį sprendimą ir kaip apie tai informuoti. Norime e, įgyvendinti pokyčius ir atlikti tai tvarkingai, bet galite nebejoti, tuo, jog esame i, e, i, e, esame taip pat ryštingai nusiteikę pas, užkirsti kelią ga, ga, galimam piknaudžiavimui šiuo, šią galimybę. Ačiū ponia Dragi, dabar dviems minutėms po, žodis ponui Marijas. <clears throat> Ačiū pirmininkė padėkoti visiems kolegoms, kurie dalyvavo diskusijoje. Pone Dragė, aš sutinku su jumis, kad reikia žvelgti į ateitį. Tačiau tai reiškia, kad ECB turi kritiškai vertinti praeities klaidas. Dar rugsėjo mėnesį, tik rugsėjo mėnesį supratome, kad teks kovoti su infliacija ir reikės kiekybinio skatinimo priemonių, kurio buvo imtas 2015 sausį. Jūs vėlavote padidinti palūkanų normas, skirtingai nuo e, e federalinio rezervų banko. E, Taip pat e, per vėlai buvo atsisakyta griežtų taupimo priemonių politikos. Pone Dragi, neatsakėte klausimą apie interesų konfliktą. Sakėte, kad kažkada turėsite pasitraukti iš trejeto struktūros, tačiau aiškiai neįsipareigojote, kada rengėtės tai daryti, nežiūrinti į teismo nutartį, kur, kuriai, žinoma, jūs pritarėte. Kaip gali būti, kad Graikija skolinasi skolina 17 milijardų eurų savo e, bankams per, pasit, pasinaudodama kiekybinio skatinimo priemonėms. Priemonėmis. Jūs neatsakėte reikitišką klausimą dėl, mem, ne, dėl, dėl memorandumo įgyvendinimo priemonių. Jūs parodėte pirštų euro grupę. Tačiau uh, Graikijai taikomi e, kredito apribojimai e, atneša labai liūdnas pasiekmes. Būtent todėl e, Graikijoje surinktame referendume Graikijos žmonės atmetė pasiūlytą planą. Žmonės sąja, kad tai yra. Tuo, tuo metu apie tai buvo vertinta kaip valstybės perversmas. Sakėte, kad eurozonoje yra prieštaravimų, tačiau reikia iš, išspręsti valstybių įsiskolinimo klausimą, bendrinti skolą ir dalį skolos nurašyti. Šie siūlymai buvo įtraukti į mano rezoliuciją pradžioje, pradėjus renkti mano rezoliuciją, tačiau Aldė ir APP pasiekė e, viską, kad šie kritikos žodžiai būtų išbraukti. Ancium